komisijos nariai. Diskusijos baigtas, balsuosime rytoj dėl šio pranešimo 12 val. Kitas darbo atvarkės punktas yra e, ponios Klėva Kekuš pranešimas, energijos vartojimo efektyvum priemonių įgyvendinimas ir poveikis vykdant sąnaudos politiką. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisijos narė. Noriu visų pirma padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą rengiant, man rengiant šį pranešimą. E, energinis našumas yra 2020 strategijos užsiekiančios E, visą apimančio augimo sudėtinė dalis. Norime e, suvartojim, energijos suvartojimą iki 2010-ųjų sumažinti 20 procentų. Todėl manau, kad visos susijusios politikos rytis su šia sritimi, pavyzdžiui, sangulos politika turėtų vaidinti e, svarbu ir reikšmingą vaidmenį šiame siekyje. Norėčiau savo pranešimu sustikti stiprinti šią dalį. Manau, kad e, taupiau naudodami energiją sukursime daugiau darbo vietų. E, investicijos yra galimybė kovoti su krize bei su klimato kaita. Išanalizavus dabartinės priemonės, pamatėme, kad svarbiausi negatyvus veiksniai yra informacijos skirtumas stygius, e, našaus energijos naudojimo neaktualumas bei e, galiojančių teisės aktų spragos. Pagal dabartinį finansavimo laikotarpį 2013 buvo iškilo daugiausia praktinių problemų, jos nebuvo susijęs su tei, galiojančiais teisės aktais. Atsižvelgiant į e, teisės aktų kit, keitimus sanglaudos politikos rytyje. E, pranešime teikiame keletą bendrų pasiūlymų, kaip užtikrinti energijos našumo aktualumą kitame e, septyniarių metų finansavimo laikotarpyje. ES turi galimybių uh, užtikrinti spartesnę ūkio raidą ir užtikrinti e, efektyvesnį energijos vartojimą iki 2020-ųjų. Žmonės turėtų suvokti, kad e, investicijos į efektyvesnį energijos vartojimą yra galimybė, o ne papildoma dašta. E, lėšos iš ES regionų plėtros fondo užtikrins stabiles ilgalaikės programas ir jų finansavimą efektyvaus energijos vartojimo srityje. Atžvelgiant į tai, kad vietos valdžios e, struktūrų biudžetai dažnai yra riboti, tos lėš, jie, jie tiesiog turės pasirūpinti tuo finansavimu iš Europos fondų turime užtikrinti, kad, vadybo, kad visi e, va, visais lygmenimis vadovybė dalyvautų e, planuose skirtuose e, taupesniam, efektyvesniam er-, energijos vartojimui ir kad sudaromi planai e, siektų Europos Sąjungos e, sanglaudos politikos tikslų. E, pagal sanglaudos politiką daugelį programų sunku lygia, dalį finansu, lygia dalimi finansuoti valstybėms narės. Būtent todėl mums reikia rasti tinkamų projektų. Ir e, tinkamas kelias priekin yra derinti subsidijas su finansinėmis priemonėmis, e, kuriant naujas viešasias privataus sektoriaus partnerystės ir e, siekiant inovacinių sprendimų sklaidos. Komisija jau pateikė konkrečių pasiūlymų šioje srityje ir toliau e, plėtoja e, veiklą šioje srityje. Turėtumėme ateityje e, užkirsti kelią energiniam skurdui. Bankį. Noriu pasakyti du kolegos. Pirmiausia, teikiu žodį ponui Bankį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai. Čia mes kalbame apie labai svarbų pranešimą, tai būtent apie energijos vartojimo efektyvumą. Šis efektyvumas yra būtinas siekiant kovoti su krize. Ir taip pat e, šis efektyvumas turi atitinkamų pranašumų arba jis gali padėti, netgi padidinti konkurencingumą, kurti darbo vietas arba padinti darbo efektyvumą. Taip pat e, e, šis energijos vartojimo efektyvumas gali paskatinti investicijas, kurios padės kurti naujas technologijas. Aš manau, kad 2020 e, m. Europos strategija neturėtų tapti pernelyg neapibriešta. Todėl mes turime siekti, kad ir vietos valdžios institucijos uh, geriau galėtų pasinaudoti ES lėšomis. Be to, mes e, turėtume e, siūlyti rizikos kapitalo pagalbą vietos valdžios institucijoms. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Klievai už puikiai parengtą pranešimą, kuriame ji mums primena, apie tai, kad būtina investuoti į efektyvų energijos vartojimą, nes tai užtikrins konkurencingumą ir padės mums apsirūpinti energiniais ištekliais. Turime visapusiškai išnaudoti struktūrinio fondo e, išteklius investicijoms į infrastruktūrą. Turime sukoncentruoti savo jėgas ir išteklius į prioritetinės infrasritis turime skirti dėmesį atsinaujinantiems energijos šaltiniams, nepamiršti pažydžiamų vartotojų ir atsižvelgti į geografinės, e, geografinius atokiausių ES regionų ypatumus. E, turėsime galimybę užtikrinti, kad Europos regionų plėtros ir sanglaudos fondų lėšos e, būtų panaudotos didesnėm energijos efektyv... vartojimo efektyvumui užtikrinti. Toliau komisijos vardu, komisijos vicepirmininkė ponia Reding. Noriu padėkoti poniai Klėvai kiek už, už jos parengtą pranešimą, nes Tai yra tikrai labai išsamus dokumentas ir jis nebejotinai padės komisijai parengti tolesnį veiksmų planą. Komisija pritarė nuomonė, kad sanglaudos politikos priemonės turėtų, skirto, turėtų būti skirtos investicijoms į energetiką ir užtikrinti didesnį konkurencingumą, darbo vietų augimą bei ekonomikos augimą. Kaip pranešėja pažymi, svarbu, kad vietos ir regionų lyg, lygmuo būtų ypač akcentuojamas. Uh, jei norime pasiekti plataus užmojo tikslų energetikos srityje, nes regionai ir miestai gali rasti e, vietai, konkrečiai vietai tinkamiausius sprendimus. Tai e, pasakytina apie priemonės numatytas pagal sanglaudos politikos programas. Taip pat svarbu e, turėti standartais patvirtintų priemonių e, kiekį. Turiuomenį priemonės skirtas e, gyvenamiesiems namams, e, jų atnaujinimui reikėtų paremti šias priemonės. Ir šioje srityje reikėtų e, E, užtikrinti energetikos sistemos pertvarką. Naujoji efektyvaus energijos vartojimo direktyva e, akcentuos e, gyvenamųjų namų energinį našumą ir, ir tikslų šioje srityje pasiekimą iki 2020 metų. Tai turės būti į, į rezultatus orientuota veikla. Būtent todėl komisija rengia gairias, kurių pagrindų bus e, atrenkamos investicijos skirtos pastatų energiniam našumui užtikrinti ir bus panaudojami sąglaudos politikos fondai. Matome, kad šioje srityje formuojasi gerai veikianti rinka. Krizės laikotarpiu labiau nei bet kada yra aktualu e, gyvendinti projektus, kurie sukuria papildomą pridėtinę vertę. Ir e, tokias programas turime sukti, kit, atsiprašau, e, kurti kitam finansavimo laikotarpiui ir, ir užtikrinti, kad regionai, kuriuose jos įgyvendinamos, būtų sėkmės istorija. Stamit. Ačiū, panė komisijos nariai. Diskusijos baigtas. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 12 val. Periname prie kito darbotvarkės punkto. Tai yra pono Gydo Milano pranešimo. Čia kalbama apie žaunikystės, Adrijos ir jų.